Dabar mes periname prie diskusijos dėl padėties Somalija. Ir pirmasis rezoliucijos autorius, ponas Korau. Ačiū, ponė pirmininkė. Somalija situacija yra sudėtinga. Da, Liepos mėnesį da, Junktinių tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras pranešė, kad dėl priverstinio iškeldinimo nesaugumo, tebe tai vykstant kalėjimo parimų, buvo priversti be, prieš tai perkelta beveik 28 tūkstančiai gyventojų. Ir žmonės gyvena specialiuose stovyklose ir tenai dažnai būna ir prievartavimo atvejų, ir žmonės dažnai yra tiesiog privestinai iškeldinami iš savo gyvenamųjų vietų. Be to žinome, kad toliau žudomi yra žurnalistai, jie yra bauginami arba jie yra teisiami nesilaikant e, įprastinės teismo procedūros. Tai mūsų visus neramina, nes ypač atsižvelgiant tai, kad netrukus turėtų įvykti rinkimai. Mes manome, kad ES turėtų paremti visas priemonės, kurios galėtų užtikrinti geresnę piliečių apsaugą. Ir uh, Somalio vyriausybė tikrai padarė nemažai siekdama taikos ir susitaikymo. Uh, Tačiau jie turi užtikrinti, kad būtų patraukti atsakomybin tie, kas vykdo nusikaltimus, tie, kas pažydinėja žmogaus teisės. Tai yra nepaprastai svarbu dabar, artėjant rinkimams. Ir mes tikimės, kad ši rezoliucija prisidės prie to. Ponas Stanok, ponė pirmininkė, Praėjo penkeri metai, kai iš Mogadišo buvo išvaryti Al-Shabaab ir saugumo situacija Somalija tikrai pagerėjo ir dabar artėja demokratiški rinkimai ir tuo džiaugiamės. Tačiau situacija vis dar tebėra sudėtinga Ir vakar e, Somalio e, e, kaimynų vadovai susirinko į aukšto lygio susitikimą Mogadišiuje pirmą kartą ir buvo nužudyta 12 žmonių per teroristų išpolį, kuris buvo vykdytas šalia prezidento rūmų. Saugumas yra nepaprastai svarbus ir kartu yra užtikrinti politinę paramą tiems, kas kovoja su piratavimu ir e, Indijos vandeninė prie Somalio krantų ir e, tą paramą reikia padidinti. Bet to aš norėčiau paraginti taip pat e, Somalio valdžią ir Somalilendo atstovus tęsti dėrybas. Somalilendas turi tapti nepriklausomu ir visas problemų sprendimų procesas turėtų būti skaidrus. Procesas buvo pradėtas 1991 metais ir būtent nuo, to, nuo jo baigties priklausys, ar Afrikos kyšulį įsitvirtins stabilumas ir sauga. Pone pirmininkė, gerbėsis komisijos nariai, Somalio geografinė padėtis yra strategiškai svarbi ir todėl uh, E, saugumo atkūrimas ir e, teroro išnaikinimas yra nepaprastai svarbus tam, kad galima būtų padaryti, užbaigti civilinį galą ir pažaboti Al-Shabaab e, sukilėlių veiklą. Jokių garantijų neturime. Rūpiučio 8 dieną buvo vykdytas teroristų išpolės ir tai parodo, kad Al-Shababas dar tebe gyvuoja. Uh, Dar daug ką reikia padaryti besiruošiant 2020 metais vyksintiems rinkimams. Žodžio laisvė, laisvės užtikrinimas ir nepriklausomos rinkimų komisijos sukūrimas e, bus labai e, svarbus žingsniai. Be to, atsižvelgiant į tai, kad saugumo situacija tebelieka labai sudėtinga. Pa, reikia da, da, imtis papildomų priemonių ir šioje srityje. Žinoma, kad vystimasis nėra įmanomas be saugumo ir saugumo negali būti be vystimasi. Ir aš manau, kad tarptautinė bendruomenė ir mes turime padėti Somaliui. Thank you, Ms. Naharansova. Ačiū, ponė pirmininkė. Ištis, ištisus dešimtmečius Somalija buvo konfliktų e, ir dabar kenčia Somalio žmonės. Aišku, tos problemos yra šiek tiek e, labiau pažabotos nei prieš dešimtmetį, dešimtmetį tačiau Somalio gyventojai nesijaučia saugus savo šalyje. Ir vienintelis būdas, kaip galėtumėme tai pakeisti, tą galėtų padaryti demokratiškai išrinkta vyriausybė, kuri turėtų teisų įgaliojimų užtikrinti žmonių saugumą ir teisės. Tokia vyriausybė, kuria turėtų stabilias, legitimes institucijas, kurios padėtų įtvirtinti teisinės valstybės principus. Šie įvyksantys rinkimai turi būti skaidrus, sąžiningi ir tai būtų pirmasis žingsnis šio tikslo link. Somalis išgyvena sudėtingus politinio, politinės transformacijos laikus ir tarptautinė bendruomenė bet kuriuo atveju turi įsitraukti į veiksmus šioje šalyje. Jeigu atsitrauktumėme dabar, tuomet būtų uh, išsklaidyta ta pažanga, kurios lietai siekiame. Negalime rizikuoti, kad Somalis patektų į teroristų rankas. Dėkoju. Sebastija. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, padėtis Somalija yra netvari. Matome, kad yra didžiulis teroristinių grupių spaudimas milijonai žmonių dėl to yra perkelti arba išstumti į kitas šalis. Įmamasi neįlinių priemonių, e, yra bandoma kontroliuoti žurnalistų darbą, žiniasklaidos darbą. Daug žmonių patenka į karo teismus ir nėra užtikrinamas teisingumas. Tuose teismuose vaikai kenčia labiausiai, jie yra darbuojami kaip kareiviai įvairiuose, įvairius, įvairias kovotojų grupės ir ES per vystomą bendradarbiavimo fondą bando padėti užtikrinti saugumą šalyje, tačiau mes pirmiausia turime pasirūpinti, kad tos lėšos būtų tinkamai panaudojamos. Rezoliucija yra gerai subalansuota, kadangi kalbama yra ir apie tai, kad tos pajėgos piknaučiauja savo gale ir taip pat kalbama ir apie tai, ką daro Afrikos Sąjungos pajėgos. Ir moterys dažnai yra naudojamos kaip ginklas elgesys su moterimis nėra priimtinas, tai yra kaip, naudojama kaip karo ginklas. Taigi turime čia imtis didesnių pastangų. Turime pasirūpinti, kad tie žmonės, kurie yra perkeliami, kad nebūtų verčiami grįžti į šalį, kur nesaugumo klimatas vis dar labai ryškus. Pone, pone Sebastija, ar sutinkate atsakyti klausimą pagal Milinosios kortelės procedūrą? Taip, jokių problemų. Ačiū, ponė pirmininkė gerbiamas koleg, kolegas, ponė Sebastija, yra taip, situacija Somalija yra siaubinga ir aš norėčiau paminėti konkretų klausimą vaikų žudimai. Daugiau nei 2000 vaikų mirė praeitais metais ir dabar, kadangi turime komisijos narys Tilianidis, ar nematote, kad ES turėtų pradėti taikyti programą, kad būtų pagelbėta Somalio vaikams? ES skirtų lėšas Somalio vaikams, jų švietimui ir sveikatai užtikrinti. Ačiū. Kolega, sutinku su jumis, aš tikrai privalau pritarti tam, ką jūs sakote, mums tai yra prioritetas ir turėtų būti prioritetas ES pasirūpinti tais vaikais, kurie yra verbuojami kaip kareiviai, kurie kovoja kare, naudoja baisius ginklus ir aišku, tai turi didžiulę įtaką jų tolesniam gyvenimui, tolesniai galimybei išaukti normaliai žmonėmis. Ir aš manau, kad ta problema turėtų be jokios abejonės būti prioritetu ES. Aš Jums pritariu. Ačiū. Ponas Panzeri. Ačiū, ponė pirmininkė. Ginkluoti konfliktai siautėje Somalijoje jau kurį laiką ir problemų vis dar matome gan ryškių nepaisant to, kad vyriausybė lik ir bando užtikrinti politinį stabilumą, vis tiek reformų procesas yra ypatingai reikalingas teisingumo ir saugumo srityje. Nemažai žurnalistų susiduria su grėsme ir dalis žurnalistų buvo nuteista nesilaikant tarptautinių standartų. 2016 metais prezidentas pasirašė naują žiniasklaidos žurnalizmo įstatymą pagal kurį dar labiau yra ribojama žodžio laisvė. Reikalinga užtikrinti žodžio laisvę šalyje, turint omenyje artėjantį rinkiminį procesą. Taigi, tarptautinis spaudimas turi būti daromas tam, kad būtų apsaugomi žurnalistai, kad būtų galima užtikrinti spaudos ir informacijos laisvę bei gerbti žodžio laisvę ir laikyti žmogaus teisų kurios yra labai pažydinėjamos ir ignoruojamos Somalija. Sančias Kaldentį. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. 4,7 milijono žmonių, 38 procentai žmonių Somalija turi sulaukti pagalbos dėl sausrų, dėl to, kad yra perkeliami ar kitų, dėl kitų priežasčių. Štai koks yra smurto klimato rezultatas, kai gru, ginkluotos grupuotės kovotojai siautėja šalyje. Taigi reikia spręsti šias problemas ir Amazon misija, Amaz, Amazon mis, misija ne visuomet pasiekia reikiamų rezultatų ir matome, kad ir duoda neigiamų padarinių šalyje. Taigi ES turi vaidinti svarbu vaidmenį, turi remti karinės misijas, bet panašu, kad tos misijos ne visuomet yra rezultatyvios. Ir komisija turi suprasti, kad taika pasiekiama tik per tvarų vystimasi, remiantis demokratiniais principais, kur orumas ir žmogaus teisės yra gerbiamos. Ačiū. Ponas Svoboda. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nary, e, Kalbame apie Somalijai šalį, kuri per pastarosius kelis dešimtmečius faktiškai subirėjo ir šios šalies piliečiai net ir negali, net nesviz, negali reikalauti jokių teisių, net nėra galimybių reikalauti tų teisių. Taigi reikia čia užtikrinti bent elementarų saugumą tam, kad visuomenė būtų pradėta kurti. ES kartu su Somalio regioniais partneriais, jungtinėmis tautomis turėtų siekti, kad Somalis vėlgi taptų valstybę, kuri galėtų atlikti esminės savo funkcijas ir tai turėtų būti ta šalis, kurio, kur piliečiai negyventų baimėje. Šalis turi padėti žmonėms, kai kyla grėsmė jų gyvybei iš ginkluotų armijų grupuočių pusės. Mes turime padėti Somalijai kurtis kaip valstybei, kur laikomasi žmogaus teisų Ir tai turėtų būti valstybės darbo atvarkės dalis, ne tik visuomenės darbo atvarkės dalis. Ir tikiuosi, kad 20 metų rinkimai bus gera galimybė. Dėkoju. Uh... Nina Džil. Šiais metais Somalija vyks rinkimai. Dabar jis, e, išgy, Somalis išgyvena labai svarbu e, pasikeitimų laikotarpį. Mes visi esame suinteresuoti to, kad jis nepasiklystų istorijoje. Dėja, jokie rinkimai nepakeis padėties, jeigu nebus gerbiamas pagrindinės teisės ir nebus užtikrintas minimalus stabilumas. Turime pasirūpinti, kad Afrikos Sąjungos taikos palaikymo pajėgos Semisung atliktų joms tenkantį darbą, apsaugotų civilius gyventojus ir e, kad būtų užtikrinta atskaitomybė už visus e, kaltinimus dėl žudimų ir seksualinių išnaudojimų. Kaip didžiausia e, Amisom finansinė rėmėja ES gali atlikti svarbu vaidmenį vykdama stebėjimo programas, E, skatindama tyrimą ir prokuratūros darbą. Aš raginu Somalio federalinę regioninę administraciją sustabdyti žurnalistų persekiojimą, apsaugoti juos nuo teroristinių išpolių, kuriuos Al-Shabar vykdo. Labai svarbu Somaliui e, turėti e, gerą pers ateities perspektyvą, bet viltys turi būti pagimdytos jaunimo tarpe pirmiausia. Toliau ponas Asis. Ačiū ponė pirmininkė. Mes suprantame, kad birželio mėnesį e, Somalis patyrė daug teroristinių išpolių organizuotų islamiškosios valstybės. Ir tai e, vykdė prieš e, Afrikos Sąjungą nusiteikę kai, kurie, kai kurios grupuotės. Kova prieš Al-Shabaab ir jo kariuomenę vyksta nuolat ir mes turėtumėm reikalauti, kad e, būtų paremtos pastangos stabilizuoti valstybę. ES turi prisidėti prie to laikymo e, mizijų ir įsipareigosiu daryti iki 2020 metų. Tas pastangas reikia sustiprinti, tačiau trūksta skaidrumo. ES negali toleruoti, kad taikos palaikymo pajėgos taptų, būtų kaltinamos tuo, kad nesilaiko uh, E, pagrindinių žmogaus teisių ir e, betodariškai žudo civilius žmonės ar seksualiai išnaudoja moteris. Reikia, kad būtų atlikti derami baudžiamieji tyrimai ir atsakingieji turi būti nubausti. Besyvos. Ačiū, toliau perinam prie spontaniškų pasisakymų. Tik du žmonės e, galės pasakyti, nes laiko turime nebedaug. Panas Prospišijo pirmiausia. Na, na. pane předsedající ačiū pone pirmininke aš norėčiau paremti savo kolegas labai džiaugiuosi kad kalbam apie somalį šiandien kaip jau buvo pasakyta tikimės tam tikrų reformų somalio parlamente tai turėtų vykti e, rugsėjo gale spalio pradžioje paskui vyks rinkimai, kurie yra numatyti. Ir mano nuomonė, turėtume paremti ypač kenčiančius vaikus toje valstybėje. Ta valstybė turime remti ekonomiškai. Tai yra e, teisingi pasiūlymai, tačiau supraskime, kad būtina sukurti demokratiškumo sąlygas. Palaukime, kol bus įvykdytos reformos, kurias organizuotų parlamentas. Palaukime rinkimų rezultatų. Ir palaukime 2020 metų Jeigu tada pamatysime, kad demokratija įsitvirtina, tada pagristai galėsime paremti šią valstybę ir ypač juos kenčiančius vaikus. Ačiū, ponas Marijas, dėkoju, ponė pirmininkė, remiu šią rezoliuciją ir esu vienas iš jos autorių. Šiais 2016 metais galime pažvelgti į barį diktatūrą Somalija. Ir kaip jį vykdo, tuo metu buvo praleima nepaprastai daug kraujo. 25 metus vyko e, etninių grupuočių e, žudynės, tarpusavio žudynės. Taip Somalis e, tapo viena iš skurdžiausių Afrikos valstybių. Labai daug žmonių iš valstybės pabėgo ir e, prisiglaudė kaiminėse valstybėse dėl šalies susidariusių aplinkybių. Todėl mums dabar kyla didžiausias klausimas, kaip e, Al-Shabab islamistus išsumti iš valdžios ar neįleisti jų į valdžią. Pastarųjų 25 metų patirtis e, sako nepaprastai daug. Negalime kištis į ten žaidžiamus politinius žaidimus. Afrikos iškišuliuje kenčia krikščionis, dėl to, kokia dabar sukurta jiems atmosfera. Ačiū. Toliau komisijos narys Stilienydės. Mikroplys. Labai produktyvi ir konstruktyvi diskusija. Aš Somalį e, pažįstu, esu jame buvęs. Susitikau ten su ministrais ir kitais pareigūnais Dėl švietimo padėties galiu kolegams patvirtinti, kad jau e, skubius švietimo paramos projektus e, tai valstybei parengėme ir norime, kad švietimo sistema būtų išplėsta. Aš labai daug dėmesio skiriu švietimo sistemai, nes ši sritis Somalija yra labai problematiška. Todėl labai svarbu, kad mes e, mūsų kuriamą projektą įtvirtintume. Dažnai e, Somalis atsiduria uh, žiniasklaidos dėmesio centre, retai kada palankiai. Tačiau per pastarusius keletą metų matome pažangos, nors ir lietos, link valstybės kūrimo ir demokratėjimo. Kol nevyks rinkimai, ne, kol nebus padaryta e, rinkimų reforma, E, negalės vykti geri rinkimai. Jeigu reforma bus įgyventa, galės 14 milijonų žmonių balsuoti. Nors tai yra tik nedidelė dalis gyventojų, bet vis tik tai jau yra gerokai geriau negu 2012 metais, kai 130 klanų seniūnų rinko parlamento narius. Tokie demokratiniai rinkimai bus žingsnis link uh, E, vienas asmuo, vienas balsas e, sistemos įtvirtinimo 2020 rinkimais. ES nuolat pabrėžia, kad reikia apsaugoti, užtikrinti Somalio įsipareigojimą, kad 30 procentų moterų bus parlamente. Civilinio karo padariniai e, žmogaus teisų požiūrių yra siubingi moteris, vaikai, neįgalų žmonės ir kitos pažeidžiamos grupės sumokėjo didžiausią kainą. E, išnaudojimas, būtinis smurtas, moterų diskriminacija labai dažni reiškiniai ir Somalis dar nėra pasirašę žmogaus teisų vaiko teisų konvencijos ir vaikai tampa ginkluotų nusikaltimo aukomis. Be to matome, kad e, mūsų delegacija pradėjo įgyvendinti naujų institucijų, kurios e, dirbtų su žmogaus teisėmis ir saugumu kūrimą. Jų vienas iš pagrindinių tikslų yra sutelkti žmogaus teisų aktyvistus ir organizacijas su vyriausybė ir policija. E, teisininkus įtraukti tą procesą ir tokiu būdu užtikrinti kokybišką, atskaitingą saugumo ir teisėtvarkos paslaugų sistemą, apsaugant e, ypač e, lyčių nusikaltimo aukas. Dėl mirties bausmės. Nerima kelia tai, kad Somalis pasirašė de facto moratoriumą. Mirties bausmė yra rimtas žmogaus teisų pažeidimas. Somalis pradeda dalyvauti rinkimų kampanijoje ir praėjusį mėnesį Junktinės tautos pačiu laiku paskelbė ataskaitą apie teisę į žodžio laisvę toje valstybėje. Žodžio laisvės yra būtinas, kuriant demokratinę valstybę, ypač tokiais laikais, kai politiška padėtis keičiasi. Turi būti rasta erdvės viešosioms diskusijos. Somalio žurnalistai atlieka labai svarbų vaidmenį tokioje diskusijoje, bet jie yra nuolat užsipuldinėjami, persikiojami, kartais areštuojami. Žiniasklaidos e, bendrovės uždaromos ir e, deramo baudžiamojo tyrimo kaip ir nevykdoma, todėl susidarė nebaudžiamumo atmosfera. Tai tik tvirtina, kad funkcionuojančių teisingumo institucijų sukūrimas yra vienas iš būtiniausių skubių klausimų, kad Somalija atsirastų teisės viršenybė. Bendruomenės atsigaunančios po Al-Shabaab valdymo turi e, įtvirtinti taiką ir pasinaudoti teisingumo sistemą, kuri tarnautų jų labui. Europos Sąjunga atidžiai glaudžiai bendradarbiaus su Somaliu sprendžiančius klausimus ir toliau sieks tą daryti Europos Sąjungai e, laikant lyderės vaidmenį. Ačiū uždėmesi. Ačiū komisijos narys.